Proszę Państwa. Ponios ir ponai. Rugsėjo 17 dienos posėdžio protokolas ir tą dieną priimti tekstai išplatinti jums. Ar kas nors turėtų pastabų? Protokol posėdzenio zostaje zatvirdzony. Protokolas skelbiamas priimtų. Odpowiednie organy litewskie. Kitas klausimas. Kompetitingos Lietuvos institucijos kreipėsi į mane, prašydamos panaikinti parlamentinį imunitetą ponui Viktorui Uspaskichui.